Pirmininkas iš kompetentingų Lenkijos institucijų buvo pranešimą dėl e, pono Boleslav Piečia mm, imuniteto panaikinimo pagal e, darbo tvarkos taisyklės. Šis prašymas yra perduodamas